Possiamo iniziare? Bene, in, allora possiamo andare subito al punto 11 dell'ordine del giorno. Mm, iš karto periname prie 11 darbo tarkės punkto. Noriu visų pirma pasveikinti e, daugelį į komitetą susirinkusių svečių, į komiteto posėdį susirinkusių svečių e, yra vicepirmininkė Marit Paulsen, Ulrike Rodos Kers, taip svečių, e, mano paties svečių yra, man tikrai malonu jūs visus čia matyti ir pradėsime, netrukus pradėsime mūsų klausimą. kalbėsime apie ES kiaušinių pramonės konkurencingumą. Ir man paprastai malonu pasveikinti čia šio pramonės sektoriaus atstovus. Kalbėsime apie e, išorės ir E, vidinius veiksnius aktualius šiam sektoriui, kalbėsime apie ateities perspektyvas. Kolegos, noriu pristatyti tris e, ekspertus, kurie pristatys savo, e, padarys savo pasisakymus ir po to bus galimybė užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus. Ir visi kolegos yra raginami aktyviai dalyvauti. Visų pirma, suteikiu žodį Markui Williamsui, Europos Sąjungos e, didmenininkų prekiaujančių kiaušiniais, kiaušinių produktais, vištieną ir žvėrieną asociacijos generaliniu sekretoriumi. Jis pristatys taip pat e, prekybos liberalizavimo perspektyvas Europos Sąjungoje. Jis, taip pat e, čia yra Michael Wirtz, Austrijos vištų federacijos vadovas. Jis kalbės apie E, vartotojų ateities lūkesčius ES, taip pat pamokas išmoktas uždraudus e, netinkamas, netinkamas vištų laikymo e, narvelius ir Robert Nevedomski iš Lenkijos kalbės apie ES e, kiaušinių pramonės konkurencinius pranašumus. Visų pirma, suteikiu žodį Markui Viljamsui ir prašau jo laikytis pasisakymui skirto laiko prašyčiau nekalbėti ilgiau nei dešimt minučių. Prašau, ponė Viljamsai. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, laba diena. Ačiū už man suteiktą galimybę e, kreiptis į komitetą ir pasisakyti. Norėčiau pateikti naujausią informaciją apie tai, ką mes laikome svarbiais dalykais būsimuose e, dėrybose dėl laisvos prekybos. Ką, me, ką, ką aš atstovauju? Europos Sąjungos e, didmenininkų asociacija, e, atstovaujančia kiaušinių, kiaušinių gaminių, e, vištienos ir žvėrienos sektorių. Tai yra mes esame tie, kurie teikiame šiuos gaminius, kiaušinius ir kiaušinių gaminius į rinką. ES kiaušinių pramonė mūsų nuomonė yra sėkminga. E, sėkmingai veikianti e, ir BŽUP e, numatyta sistema mums buvo tik iš dalies mus varžanti, todėl mes e, turėjome galimybę įtraukti naujausius technologinius sprendimus, e, gaminant kiaušinius ir juos tiekiant į rinką. Mes turime reaguoti į vartotojų poreikius ir mm, apsipirkdami parduotuvėje jūs e, galite įsitikinti, kad kiaušinių vairovė yra nemenka ir iš jos galima rinktis. E, maisto saugumas yra vienas svarbiausių mūsų pramonės stipriųjų aspektų. Užtikriname visišką atsekamumą mūsų produkcijos, e, galioja daugybė garantijų schemų viso Europos Sąjungoje, taip pat e, atsižvelgiame į gyvūnų aplinkosaugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Norėčiau šiandien pristatyti mūsų užsakytos studijos rezultatus, kurią parengė e, Niderlandų žemės ūkio tyrimų institutas. E, ankstesnis mm, e, pranešimas, ankstesnė studija buvo parengta 2003 ir nusprendėme, kad atėjo laikas ją atnaujinti. Taigi, toje apžvalgoje buvo domėtasi e, kiaušinių gamybos ir apdorojimo perdirbimo kaštais septyniose valstybėse narėse. Kaip matote, išsirinktos septynios didžiausios kiaušinių gamintojos Europos Sąjungoje. Vokietija yra viena didžiausių gamintojų, tačiau uh, E, Vokietijos ir Niderlandų pramonė veikia panašiai, tiekimas į rinką e, vyksta panašiais metodais, todėl buvo įtraukta ir Danija. Ne ES valstybės, kurias, e, kuriamis domėjomis, tai Ukraina dėl savaime suprantamų priežasčių, tai yra mūsų rytinė kaiminė, taip pat JAV, Argentina ir Indija. Kodėl pasirinkome JAV, Argentiną ir Indiją? Nes šios trys valstybės E, eksportuoja daugiausia kiaušinių gaminių į e, Europos Sąjungą. Iš tikrųjų, jos, jų, jos eksportuoja 70 procentų viso kiaušinių. Domėjomės, kokie įstatymai galioja Europos Sąjungoje ir parengėme perspektyvas po 2012. Nes, kaip pamenate, nuo 2012 pradžios įsigaliojo draudimas naudoti įprastinius vištų narvelius. Taip pat parengėme keletą e, mūsų ateities veiklos scenarijų, kaip išlaikyti mūsų konkurencinį pranašumą. Jei e, žinote apie kiaušinių gamybą, mes domėjomės svarbiausiais dalykais, tai e, tra, pašarų kaina, taip pat kiek darbo jėgos reikia, kiek, e, kiek kainuoja perdirbimas bei transporto kaštai, nes kiaušinius reikia pristatyti į rinką. Šioje skaidrėje kairiame stulpelyje matote, kiek vidutiniškai Europos Sąjungoje kainuoja gamyba. Ir e, kitos keturi, keturi stulpeliai at, e, at, atspindi, žymi šalis, kitas šalis, kuria, kurios buvo E, ištirtos e, šioje studijoje. Toliau čia apdirbimo e, kaštai ap, gaminant. Žinau, perdirbim, gamybos kaštai, kiek kainuoja pagaminti kiaušinių miltelius. Matote, kad kaštai tokia pat kaip ES, kaip Junktinėse valstijose. Šioje skaidrėje matote, kiek kainuoja ES pagaminti kiaušinius su lukštu, tai yra 84 centus, e, geltona dalis žymi transportavimo kaštus, o čia matote, kiek tai kainuoja JAF Ukrainoje, e, Argentinoje ir Indijoje. O žydras gabaliukas e, atspindi importo tarifą, tai yra 30 eurų už 100 kg kiaušinių. Dėl to buvo susitarta Urugvajaus darybų raundė. Kaip matote, mes esame apsaugoti ir į ES kiaušiniai su lukštu neįvežami, kad būtų mm, pardavinėjami mažmaninės prekybos tinkluose. E, kiaušinių milteliai, ta pati situacija, tik, tik tai Argentina, kuri mok, kuris net sumokėjusi muito tarifą, e, išlieka konkurencinga, beveik, jai tiek, beveik tiek pat kainuoja pagaminti šį produktą. Taigi, šioje studijoje buvo iš, išnagrinėti visi įstatymai, kurie yra aktualūs e, kiaušinių pramoniai ES. Visų pirma, aplinkos saugos ryties, taip pat maisto saugos ir trečioji sritis tai gyvūnų gerovės Mes manome, kad šios trys sritis yra ypač aktualios e, Europos piliečiams. Ne, nėra taip, kad mums tie e, teisės aktai būtų nepriimtini. Ir beveik 9 procentai e, kaštų kainos e, reikalingos e, pagaminti vieną kilogramą kiaušinių ES yra e, kaštai, kur, kuriuos sukūrė ES teisės aktai, kuriuos išdėjo ES teisės aktai. Kitose šalise tokios naštos nėra. Tai reiškia, kad mes iš karto e, konkurencinėje kovoje pralaimime. Kitos šalis turi konkurencinį pranašumą prieš mus. Kitaip sakant, jei prisimenate prieš uždraudžiant e, baterinius vištų narvelius Europoje, e, E, kainos, bazin, koks buvo bazinis kaino indeksas. Nuo 2012 Europoje pradėti naudoti, padidinti narvai ir kaštai išaugo 7 procentais. Svarbu prisiminti ir tai, kad daugelis trečiųjų šalių jau tuo metu uh, gebėjo konkuruoti su mumis, buvo turėjo pranašumą net ir nenaudojant tų e, padidintų narvų. Taigi atsilgiant į visą tai, direktyvų uždedami kaštai ES sudaro 15 procentų kiaušinių sulukštų gamybos kaštų ES. Tai yra didžiulės išlaidos. Noriu pasakyti, kad, kad tam, kad kiaušinių gamintojai ES galėtų tenkinti naujų reikalavimus ir E, nepilti ES piliečių lūkesčių. Jiems teko investuoti, jiems teko investuoti 4 milijardus eurų į šį pramonės sektorių iki 2012. Tai yra didžiulė pinigų suma. Čia tai patikta informacija panašiai anksčiau patikta informacija. Vėlgi, jeigu įtrauk pateikėte gyvūnų gerovės direktyvos kaštus. Tai mūsų gamybos išlaidas padidina 6 centais už kilogramą. Ir tas, ta, ta, ta raudonoji kartelė tiesiog pakyla į viršų. Kalbant apie kiaušinių su lukštu gamybą, tai neaktualu, nes dabartinis importo tarifas mus vis dar gina, apsaugo. Ir kaip žinote, Europoje galioja griežti e, teisės aktai dėl salmoneliozės. Ir tik tai Norvegija ir Šveicarija iš trečiųjų šalių gali, turi teisę įvežti į ES kiaušinių sulankštų pardavimui. Tačiau situacija visiškai kitokia su kiaušinių gaminiais. Ir čia matosi, kad mums e, tų gaminių gamybos kaštai išaugo ir, kaip matote, Argentina, Argentinos kiaušinių miltelių gaminiai, netgi uh, sumokėjus muit, uh, muito tarifą, gali konkuruoti su mūsų gaminiais. Taigi, čia iškyla problema. Ir mes pabandėme nupiešti keletą scenarių rengiant šias, šią apžvalgą. Vykstant Dohos dėrybų raundui, kai kas paaiškėjo, buvo parengtas e, dokumentas. Ir paaiškėjo, kad yra planų 50 procentų sumažinti muito tarifus, importo tarifus. Ir mes paprašėme ekonomistų tame hipotetinėme scenarijui įrašyti tą sumažintą uh, muito dydį, atsižvelgti į valiutų kursų sviravimus. O šiandien, netgi atsižvelgiant į visus vykstant, visas vykstančias dvišalės dėrybas dėl laisvos prekybos. Visur kalbama apie muito tarifų panaikinimą, barjerų prekybai panaikinimą. Ir matote, čia skaidrė atspindinti valiutų kursų sviravimus, kaip valiutų kursai sviruoja vos ne kasdieną šalise, kurios konkuruoja su ES. Tai veikiausiai svarbiausia skaidrė šiandienos popiečio diskusijoms. Net jeigu sumažinsime importo tarifus 50 procentų ir atšvelgiate į 10 procentų valiutų kursų sviravimą, e, kalbant apie kiaušinių miltelių gamybą. Visos kitos pasaulio šalės yra konkurencingesnės už mus nei nei mes. Ir tai yra laisvos prekybos sutarčių. O įsigaliojus laisvos prekybos sutartims, tas mėlynas stulpelis pasinaikina. Ir tai reiškia, kad mes atsidurėme tikrai labai sudėtingoje situacijoje. Ir užbaigdamas noriu pasakyti, kad tai reiškia štai ką Europos Sąjungos valstybėse narise gamybos kaštai skiriasi nežymiai. Pažvelgus į trečiasias šalias, kurias ką tik pristačiau, JAV, Argentina, jos turi 25 procentų e, kaštų pranašumą. Joms tai yra 25 procentais pigiau ir muito mokestis, muito tarifai yra bandymas apsaugoti mūsų ūkininkus ir mūsų pramonės sektorių nuo e, importuojamų gaminių. Kaip žinote, es galioja daugybę teisės aktų dėl aplinkos apsaugos gyvūnų gerovės, maisto saugos. Mes mes tikime sąžiningą prekybą, o ne laisvą prekybą, bet kokią kainą, ponios ir ponai. Būtent to iš mūsų tikisi e, Europos piliečiai. Ir ateityje dėl visaugančių kaštų mums perėjus prie didesnių vištų narvelių, taip pat išvyganti tai, kad sumažės e, muito mokesčiai, mūsų konkurencinė padėtis pablogės. Ir mes ir jūs žinome, kad trečiosiose šalise vištos yra laikomos sąly, prastesnėmis sąlygomis nei Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų, nežinau, nei vienos kitos valstybės, kurioje ne Europos Sąjungoje būtų galiotų įstatymai dėl vištų dedeklių sveikatos apsaugos, kaip yra Europos Sąjungoje. Taigi, pirmininkė, ko mes prašome? Mes prašome, kad būtų atsižvelgta į tai, kad e, ši situacija yra sudėtinga. E, galioja skirtingi tarifai ir kai, kai kuriais atvejais iškyla rizika, kaip aš bandžiau jums pristatyti. Mums reikia tokių gyvūnų gerovės standartų, kurie būtų įtraukti visus dvišalius ir dėliu atveju ir PPO dėrybos susitarimu, dėrybus, dėrybas ir susitarimus, kad visi kiaušiniai, visi gaminiai įvežami į ES tenkintų tokius standartus, kurių, kur, kurių mes laikomės. Būtent tai aš vadinčiau sąžiningą prekybą. Ačiū uždėmesi. Grazie, grazie, profesor Mark Williams. Credo che siano. Dėkoju ponui Williamsui. Manau, kad aptarė tikrai labai svarbius klausimus. Mes šiame komitete apie tai labai dažnai kalbame ir stengiamės, kad kitų valstybių produktai neiškraipytų mūsų rinkos. Mes kalbam apie tokius pačius standartus ir norim, kad ir kitos šalys turėtų tokius pačius standartus, kaip mes čia Europos Sąjungoje. Tai viena pagrindinių problemų ir manau, kad šiandien mes parlamente ir toliau apie tai kalbėsime ir dirbsim tą linkmę, kurią dirbome. Aš dabar norėčiau pakviesti Austrijos paukštininkystės federacijos vadovą Maiklą Vircerį, kuris pasakos, ko mes išmokom uh, naudodamiesi įprastiniais narvais ir ko ES vartotojai tikisi iš tokios situacijos. Ir žinoma, aš norėčiau padėkoti ES asociacijai, kurios nariai šiandien yra atvykę šią, į šį posėdį. Dėkoju dabar žodis ponui Virceriui. Ponios ir ponai, labai ačiū, kad mane pasikvietėte į šį posėdį, mums tai didelė garbė. Tikrai džiaugiamės galėdome pris, pakalbėti apie tai, ko išmokome uždraudę naudoti įprastinius narvus ir ko tikisi ES piliečiai ir vartotojai ateityje. Iš pradžių norėčiau pristatyti teisės aktų skirtumus, kurie yra Europos Sąjungoje ir Austrijoje. Austrijoje mes uždraudėm įprastinius narvus e, trims metais anksčiau negu kitos Europos Sąjungos šalys. Ir mes manom, kad tai buvo geras sprendimas, nes e, mes e, naudojomės naujais rinkos produktais ir dabar mes rinkoje turim daugiau vištų dedeklių negu kitos šalys, bet to kitas skirtumas yra tas, kad buvo leidžiama naudoti tuos mažus narvus iki 2004 metų, o dabar dauguma vištidžių jau turi tuos padidintus narvus. Bet to nenorėčiau detaliau kalbėti apie alternatyves e, sistemas, kurias mes taikome, bet e, nuo 2010 metų mes savo vištas šeriame e, pašarų, kuris neturi GMO, o dabar ir nuo 2013 metų lesiname vištas iš Dunojaus regiono gaunamų pašarpų, pašarų, tas pašaras yra be GMO. Taigi, kaip vyko tas e, pereimas rinkoje? Jeigu pasižiūrėtumėt į pardavimo rinką, kuri yra labai svarbi Austrijos gamintojas, mes nuo 2004 metų turim gero, gyvūnų gerovės teisės aktą, ir tas teisės aktas įsigaliojo, po poros metų buvo pradėta pereiti prie modernesnės vištidžių sistemos. Ir buvo uždrausta naudoti narvose, pardavinėti narvose laikomų vištų kiaušinius ir toks draudimas buvo labai geras. Dabar aš ūkininkai į šią rinką investavo apie 100 milijonų eurų, tai yra labai nemaža suma, bet apie tai grįšiu vėliau. Ir kokia dabar vištų laikymo situacija. Maždaug 10 procentų yra ekologiškų kiaušinių, 20 procentų vištų yra laisvai e, laikomos, 16 šeš, beveik 70 procentų laikomos e, vištidėse ir tas dar yra ir įpras vištidžių su padidintais narvais. Mums taip pat labai svarbu išgirsti vartotojų nuomonę. Buvo atlikti keli tyrimai ir viename iš tų E, tyrimų buvo tirta, kiek klientams rūpi kokybės, kokybę rodančios etiketės. Buvo tirtos kelios produktų grupės. Ir kaip matot iš šios skaidrės, kiaušiniai ir paukštiena yra tie produktai, kuriuos klientai reaguoja labai jautriai. Ir e, suprantat, kad e, kiaušiniams ir vištienai E, etiketės, rodančios kokybę, yra labai svarbios. Jeigu norėtumėt detaliau pažvelgti į atliktą tyrimą, tai e, galim pasižiūrėti, kas klientams, pirkėjams dar svarbu. Žinoma, kad labai svarbu maisto sauga, kokybė. Žinoma, klientams svarbu, kad kiaušiniai nebūtų apkrėsti salmonelioze, labai svarbu geras skonis, labai svarbu šviežumas. Tačiau po šių kriterijų labai svarbu ir tai, kad kiaušiniai būtų auginami vietos rinkoje. O kokiagi yra rinkos situacija? Tai yra žinoma labai svarbu. Austrijos rinkoje visų pirma e, gamina kiaušinius didmenai, 40 procentų visų kiaušinių nuperka did... mažmena, 22 procentai keliauja į perdirbimo rinką ir 40 e, procentų į viešbučius, restoranų, virtuves ir taip toliau. Kaip žinot, Austrijoje mes e, keičiamės kiaušiniais per Velykas ir tai yra taip pat svarbi rinkos dalis. Taigi perdirbo rinkoje ir e, viešbučių ir restoranų virtuvių rinkos užima didelę dalį ir šios rinkos perka brangesnius austriškus kiaušinius. Taigi, ko nori klientai, kalbant apie etiketes ir ženklinimą. Mes atlikom dar vieną studiją ir išsiaiškinom, kad klientams labai svarbu yra ženklinimas. 86 procentai uh, respondentų nurodė, kad pirmienybę teikia austriškiams e, kiaušiniams. 92 procentai respondentų atsakė, kad nenorėtų, kad e, e, produktuose būtų naudojami narvuose laikomų vištų kiaušiniais. Taigi iš tyrimo paaiškėjo, kad klientai pasisako už tai, kad e, jų maiste būtų vietoje užaugintų vištų kiaušiniai. Ir klientai pageidauja, kad būtų ženklinimas ne tik, kad būtų ženklinami ne tik kiaušiniai, bet ir produktai, kuriuose yra naudojami kiaušiniai. Jeigu pas valstybės nares, tai pastebėtumėt, kad tik tai e, tik keliose valstybėse yra gaminamas, gaminamų kiaušinių miltelių ir kiaušinių perteklius visur kitur yra deficitas. Labai svarbu į tai atkreipti dėmesį. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, Europoje yra labai puiki vienodo ženklinimo sistema, vartotojai gauna labai gerą informaciją, kai kalbam apie kiaušinius, bet kai kalbam apie piragus ir perdirbtą maistą, tai klientai apskritai negauna jokios informacijos. Ir šiandien aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai. Klientai turėtų gauti daugiau informacijos apie tai, kokie, kokie kiaušinių produktai naudojami jų perkamame maiste, kur tie kiaušiniai buvo pagaminti. Ir e, dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbų aspektą. Tai yra gyvūno gerovė ir apie tai tikriausiai jau esat girdėję, kad buvo kalbama, kad e, gyvūnai laikomi netinkamomis sąlygomis, kad e, nesilaikoma tų standartų. Tačiau aš noriu pasakyti ir kas svarbiausia, iš mano pranešimo turėtų jums svarbiausia mano pranešimo dalis yra ta, kad e, klientai, vartotojai turėtų gauti aiškę informaciją, kad produktai, kuriuose yra naudojami kiaušiniai, būtų aiškiai ženklinami ir kad klientai būtų tikri, kad perka produktus, kuriuose nėra narvuose laikomų vištų kiaušinių produktų. Ir tai, žinoma, uh, E, labai svarbu ir ūkininkams, kurie labai daug investavo į naujas vištidžių sistemas ir, žinoma, nereikėtų pamiršti ir ES gyvūnų sveikatos ir gerovės. Dėkuoju. Grazie, grazie anche a lei. Ačiū. Pone Virce. O dabar galim suteikti žodį ponu Nevedomskui. Mano kolega Oleičikas mane pataiso, jeigu aš neteisingai pavardžiai ištariu, kaip visada. Jūs esate Lenkijos Farmijo SA direktorius ir papasakosite apie ES kiaušinių pramonės konkurencinius pranašumus e, iš vartotojų perspektyvos. Dešimt minučių jums pasisakymui, o po to kolegos jau gali užsirašyti klausimams. Chairman. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, per 15 minučių pabandysiu atsakyti į vieną klausimą. Kaip sukurti ES kiaušinių pramonės konkurencinį pranašumą e, vartotojų supratimu. Kitaip tariant, ar e, vartotojų įvertinimas yra ES e, rinkos savisaugos slaptasis ginklas, savisaugos nuo eksportuojančių valstybių. Prisistatysiu. Aš esu Robertas Nevemdomskis atstovauju Farmijo organizacijai. E, Farmijo yra žinoma Lenkijos e, kiaušinių su lūkštais e, pardavimo įmonė. Mes jau turime daugiau negu 20 metų patirties, bet įdomu pastebėti tai, kad Farmijo lyderės pozicija užkariavo per 12 mėnesių, per vienerius metus. Ir tai mes galėjome padaryti, nes turėjome slaptą ginklą. E, informaciją apie kokybę. Ir atlikome taip pat e, gerą vartotojų nuomonių tyrimą. Ką mes žinome apie ES kiaušinių pramonę? Ji tenkina maisto saugos standartus, aplinkos apsaugos standartus, gyvūnų gerovės standartus. Visa tai kainuoja 15 procentų kiaušinio kainos. Ir 15 procentų yra tas skaičius, kuris sukelia problemų konkuruojant su trečiosiomis valstybėmis, šalimis. O dabar aš norėčiau pažvelgti 2012 metų statistiką, e, kai į Lenkijos rinką buvo įvesti pagerinti narveliai. Lenkijos rinka yra antroji pagal dydį Europoje, bet jeigu pažvelgtumėt į narvelius, tai pamatytumėt, kad narvelių koncentracija yra didesnė negu 90 procentų Lenkijoje. Vadinasi, Lenkijos rinka yra viena didžiausių Europos Sąjungoje e, vertinant e, kiauši, pagal kiaušinius e, užaugintus uh, narveliuose. Taigi pakeisti sistemą buvo rimtas iššūkis. Pirmiausia, tai buvo finansinis iššūkis. Daug mažų vidutinio dydžio bendrovių negalėjo susitvarkyti e, finansinės pusės, kad įsidėktų pagerintus narvelius. Todėl e, labai daug gamintojų pasitraukė iš rinkos. Rinka buvo destabilizuota, kadangi tiekim pasiūla sumažėjo, ir kainos šoktelėjo. Aukščiausiame lygmenyje kainos buvo du, kur dide, du kart didesnės negu paprastai. Tai pritraukia naujų investicijų, nes atsiranda didelė marža. Buvo e, įkurtos naujos vištų e, kolonijos. Ir per kelis mėnesius mes e, staiga susidūrėme su perteklinė gamyba. Daug e, kiaušinių turėjo pražūti ir daug bendrovių turėjo užsidaryti arba jos turėjo mažinti savo gamybos apimtis. Tarp kitko reikia pasakyti, kad e, išgyvenome milžiniškas skerdynės ir tai buvo rimta drama Lenkijos rinkai. E, Bendrai, jeigu pažvelgtume į pagerintų narvelių e, įvedimo e, procesą, suprastume, kad e, šiai pramonės šakai tai buvo milžiniškas uždavinys. Kas turėjo nešti tą naštą? Vartotojai pirmiausia. Mes patys norėjome tenkinti vartotojų lūkesčius. Ir kilo klausimas, ką vartotojai apie tai galvoja. Atlikome Lenkijos rinkos vartotojų tyrimą, kuriame bandėme išsiaiškinti jų nuomonę. E, buvo paimta reprezentacinė grupė ir atliktas jos, nuo, atlikta jos nuomonės apklausa. Lenkijos piliečių balsą išgirdome. Jų klausime, ar žinote, ką nors apie gyvūnų gerovės programą? Dauguma vartotojų, 69 procentai, atsakė ne. Apie tai nesam girdėję. 31 procentas buvo girdėjęs, bet e, ka, koks buvo jų informacijos šaltinis? Neretai tai buvo gandai, kurie kilo per e, kainų pakilimo etapą. Taigi esmė yra ta, faktas yra tas, kad mes uh, vartotojų neinformavoma apie jiems kuriamą naudą. Po to Lenkijos vartotojų klausime, ar esate pasirengę daugiau mokėti už kiaušinius su lūkštais, jeigu gautumėt informacijos apie gyvūnų gerovės įgyvendinimo programą. 52 procentai pasakė taip, 18 procentų sakė nežino. Tai sakė, kad jiems reikia daugiau informacijos, reikia šviesti vartotoje. Taigi bendrai iš jų susidaro 70 procentų. E, aš įvardinčiau tai kaip e, grupę, kurią galima aktyvuoti. Kitas dalykas buvo, kokia yra e, priimtina kaina. Buvo sakoma, kad kaina gali padidėti 8 procentais. Taigi susidarė tokia padėtis. Gyvūnų gerovės programa Lenkijos vartotojams susiveda į procentą. Jeigu palygintume tuos 8 procentus su 15 procentų, suprastume, kad vis tik dar atotrukis yra gana didelis. Ar turime daugiau argumentų? Taip, turime. Maisto saugos standartai, aplinkos apsaugos standartai, e, vištų laikymo sąlygos. Ir kaip e, e, Michelis sakė, E, turime kalbėti apie tai, kad mūsų kiaušiniai e, yra, mūsų vištos nėra maitinamos e, GMO pašarais. Ilgą argumentų sąrašą būtų galima surasti ir taip mes galėtume motivuoti daugiau negu 70 procentų vartotojų. Ir tada gal jis sutiktų su didesne negu 8, procentų, 8 procentais brangesnė kaina. Ką dar galėčiau pasakyti? Per pasaruosius dešimt metų buvo padarytas e, milžiniškas darbas, kad būtų e, nustatyti griežčiausi standartai ES produktams pagamintams iš kiaušinių. Galiu pasakyti, kad ES kiaušiniai yra gaminami vadovaujantis griežčiausiais pasaulyje standartais. Tai yra puikus e, Europos parlamento darbas, pramonės atstovų darbas. Mes kiaušinius gaminame pagal aukščiausius standartus pasaulyje. Bet trūksta vieno elemento. Pamiršome pasakyti apie tai savo vartotojams. Mes neinformuojame vartotojo apie tokius pasiekimus. Mes turėtume didžiuotis šiais standartais, bet vartotojo apie tai neinformuojame. Taigi pasiūlymas būtų toks. E, sukurkime informavimo programą. Pirmiausia, reikėtų atlikti valstybių narių nuomonių apžvalgą ir e, taip pasirengti visuomenė švietimo programai. Be to reikėtų e, sukurti e, logo, tarsi emblemą, kuri būtų dedama ant produktų pagamintų iš kiaušinių ir pačių kiaušinių. Kaip Markas sakė, ypač daug problemų iškyla dėl miltelinių produktų. Ir e, perdirbtų produktų ženklinimo. Mums reikėtų e, ženklelio, rodančio, kad tie produktai yra pagaminti vedojantis aukščiausiai pasaulyje standartais. Mūsų laukia daug iššūkių rinkoje kai kuriuos jų kolegos jau įvardino, bet jeigu pažvelgtume į ateitį, pamatytume, kad mūsų irgi pačių laukia vienas iššūkis. Pernai buvęs Microsoft steigėjas Bill Gates, vienas iš turtingiausių pasaulio žmonių, pradėjo finansuoti naują verslo rūšį – Ji vadinasi e, peržengiant kiaušinių ribas. E, esmė to verslo - gaminti kiaušinių miltelius iš kitokių produktų negu kiaušiniai, iš augalų. Ir tie milteliai galėtų būti naudojami gaminti majonezą ir kitokius produktus. Taigi reikia mūsų produkto ženklimo, identifikavimo e, sistemos toks logo, specialus ženklelis galėtų pasakyti, kad produktas yra pagamintas su kiaušiniais tenkinančiais aukščiausius standartus pasaulyje. Mums tai būtų reikalinga. Taigi, baigdamas, galiu pasakyti, kad jau daug yra padaryta. Mes turime apsaugoti rinką, įvesdami rinkos reglamentavimo nuostatas, ypač artimiausiai ateičiai, o tolimesnėje perspektyvoje turėtume geriau informuoti vartotojus apie tai, kad ES kiaušiniai gaminami pagal aukščiausius standartus pasaulyje. Ačiū. Bene. Grazie, grazie anche a Robert. Ačiū. Dėkojame ponui Nevendomskiui už jo pasisakymą. Manau, kad e, turėsime nemažai klausimų. Kas pirmasis? Ponas Agnių, paskui Jim Nicholson, paskui ponas Rubik. Well, the... Du E, iš išgirstų pasisakymų man, man jie įkvėpia norą nusižudyti. Mane stebina, kad Aust, Austrijos kiaušinių gamintojai to dar nepadarė. Aš nesuprantu, kaip jie iš viso sugeba parduoti kiaušinius, kai jiems reikia pirkti tą soją be GMO. Aš žinau, kiek jį kainuoja ir, ir po ilgų dėrybų man buvo sutiktas leidimas soją pirkti iš to šaltinio, iš kurio aš nuspręsiu. Mane stulbina, kad jūs dar vis išliekate. Europos Sąjungos kiaušinių pramoniai kaštai išaugo 7 procentais, o per kitus kelis metus ES e vart vartotojus užplūs kiaušiniai, kurie yra daug pigesni nei jūs, jūsų gaminami ir jūs vis tiek turėsite išlaikyti konkurencinę pranašumą. Aš turiu omeny ne, ne karalystę, bet Bulgariją, Rumuniją, kitas rytų Europos šalis, kurios yra netoli Ukrainos, nes Ukrainos gamintams bus labai paprasta siūsti savo kiaušinius į, tuos, į tas šalis ir mažieji gamintojai ES praktiškai bus sužlugdyti. Jei tarifai yra blogas ir nešvarus žodis, ar yra būdų tą klausimą apeiti, nebent per švietimo priemonės. Svarbiausiai ES pardavėjai, prekiautojai šiuo gaminu turi tai suvokti kiti. Kalbame apie transatlantinės dėrybas dėl prekybos sutarties ir, man atrodo, yra nenoro e, pavadinti tuos gaminius taip, kaip kokiu būdu jie yra pagaminti. A, vartotojai pati turi būti informuojami, kitaip kiaušinių pramonė Europoje išnyks juk dab, išgyvename ekonominį nuosmukį ir sužlugę dar ir savo kiaušinių pramonę, atimsime darbą iš dar didesnio skaičiaus žmonių. Jūs teisingai padarėte, nusprendę čia ateiti ir apie tai pakalbėti. Garsiai kalbėti apie tai, kaip kas iš tikrųjų yra daroma ir gaminama, mano galva yra išeitis. Kad to pasiektume, reikia tinkamai žymėti tinkamomis etiketėmis gaminius ir raginti žmonių nepirkti gaminių, kurie nėra tinkamai, tinkamai pažymėti, kaip kalbėjo Lenkijos atstovas. 69 procentų Lenkijos vartotojų net nežino apie tai. Jeigu viskas taip vyksta, man, man tai primena kiaulienos pramonės padėti Jungtinėje karalystėje, kai mes atsisa, Mes tiesiog išeksportavome savo pramonę į kitas šalis. Jūs teisingai padarėte e, pasiryžę eiti iki galo ir, ir nepasiduokite. <laughs> Thanks, Messie Agnew. E, Meginės Nikol. Ačiū. Prašau, Marijat. Ačiū už tokius aiškius pranešimus. Noriu paklausti apie galimus sprendimus. Mes e, visus tuos argumentus išklausėme prieš e, patvirtindami gyvūnų gerovės teisės aktus. Žinojame, kad iškils problemų dėl konkurencingumo, tačiau atsakymų neišgirdome. Dabar tie patys argumentai minimi E, komentuojant laisvos prekybos sutartis. Man įdomu, kiek kiaušinių miltelių mus pasiekia iš tų šalių ir, ir ar te, tas, tas gaminys iš, įgautų didesnį konkurencinį pranašumą pa, panaikinus muitų tarifus. Apie Austriją. Viskas yra labai gražu, bet man įdomu, kiek jūsų sausainių ir saldumynų piragaičių gaminami su naudojant austriškus kiaušinius, nes man atrodo, kiaušinių milteliai yra universalus gaminys. Jo, jis nepasižymi kažkokiu tai kilmės, kilmės nuoroda jam nenumatyta. Jeigu ir toliau didinsime etiketę ant gaminio, tai, tai per etiketę nieko nebesimatys. Aš manau, kad e, su, čia yra susiję daugybė tarpusavėje susijusių klausimų ir visas sektorius yra ta situacija aktuali. Vėlgi, e, viską mums galėtų iš tikrųjų pasakyti, papasakoti ekspertai, nes mes primame sprendimus komitete, tačiau mes e, nedalyvaujame tiesiog kitose dvišalėse dėrybose, kurių rezultatai taip smarkiai atsilieps jūsų pramonės sektoriui. Aš bijau to, kad skubant pasirašyti dvišalės prekybos sutartį, pavyzdžiui, kai kurie sektoriai bus visiškai pamiršti. Ir, ir viskas vėl e, iškils į paviršį tik tada, kai tas sektorius, kai, kai tas sutartis bus pasirašyta. Ačiū, Daliu Jim Nicholson. Ačiū, pirmininkė norėčiau visų pirma pasidžiaugti tuo, kad mes šiandien apie tai kalbame parlamente. Ir bent jau mes e, pripažįstame, kad nors kai kam tai netrodė rimta problema, išklausę vieno iš čia esančių pranešėjų pasisakymų, suprantame, kad tai yra ilgalaikė rimta problema Ir mes lygiai taip pat esame susirūpinę ir nusiminę kaip ir jūs. Ir bandome ieškoti kelio priekin. Ponas Vokeris kalbėjo apie e, paukštininkystės sektorių. Jis buvo teisus BŽUP režimas e, ir ben Europos Sąjungoje gyvūnų gerovės įstatymai ir e, tvirtinami pakeitimai labai smarkiai atsiliepė tai pramonės sričiai, jūsų pramonės sektoriui. Tačiau mums neteko dramatiškai kol kas nieko keisti ir dabar nuo įprastinių narvų pereita prie padidintų narvų ir teoriškai e, gamyba turėtų kainuoti tiek pat visose valstybėse narėse. Ir jos ir, ir, ir arba laisvai laikomos vištos, e, jos deda, arba ant kraiko laikomos vištos Taip pat e, atstovas iš Lenkijos kalbėjo apie tai, kad 12-13 procentų e, vartotojas moka 12, 12 procentų daugiau. Nu, aš noriu paklausti, ar vartotojai dėl to nesiskundžia, ar jie tai gali sau leisti? juk išgyvename ekonominių sunkumų laikotarpį ir vartotojams taip pat sunku sudurti galą su galu. Jeigu mes dar padidinsime kainą už galutinį produktą, už tą maistą, kurį jie perka, tai, tai dar apsunkinsime jų gyvenimą. Ir tai yra dilema. Ir grįžtų prie E, savo pirmosios pastabos. Mes e, esame jaučiamės tokia pat beviltiškoje situacijoje kaip ir jūs. Aš suprantu jūsų susirūpinimą. Aš sakyčiau, kad mes patys savo kenkiame, nes man atrodo, kad mes turėsime įsivežti pašarus su genetiškai modifikuotais organizmais, kad galėtume išlaikyti e, šį žemės ūkio sektorių. Ne visi tai suvokia. Žinau, Martinas nepritarė mano e, e, mintims ir mes rinkimuose dalyvausime visiškai remdamėsi visiškai skirtingomis platformomis, vis dėlto mes kalbėtis nenustosime. Dar vienas dalykas – Kažkas apie tai anksčiau kalbėjo. Kalbant apie ateitį ir žemės ūkio plėtotę ir kaip tai atsilieps jums. Jūs teisingai palyginote e, kaštų, gamybos kaštus su gamybos kaštais JAF ir Argentinoje. 15 procentų yra labai daug. Tai jūs e, išstums iš rinkos. Kaip visa tai bus sprendžiama dėrybose dėl TTIP sutarties? Man atrodo, kad tai bus labai svarbi problema svarbių klausimų atinančius du metus. Kaip jūs manote, kaip jūs rengiatės šį klausimą spręsti, kaip jūs rengiatės dalyvauti šiame procese ir užtikrinti, kad jūsų, e, jums rūpimi klausimai būtų išgirsti. Ir iš tikrųjų ar, ar įmanoma pasiekti rezultato, kurio mes pagidaujame. Kalbėjome apie negatyvius dalykus, galbūt kalbant apie šviesesnius, gražesnius dalykus, gal ką nors galėtumėte papasakoti apie ką nors gero, gal turite gerų žinių iš paukštienos sektoriaus. Ar yra gerų žinių? Galbūt galėtumėte ir apie tai pakalbėti. Ačiū. Thanks, Jim. Rubiks ir e poi Kostinger. Rubiks. Ja, paldies, prieks. Ponas Rubiks. Eh, Ačiū, pirmininkė. Aš su didžiuliu susidomėjimu išklausiau visų trijų kalbėtojų, jų pasisakymai buvo tikrai įdomus, tačiau, kaip suprantu, jie E, jų nuomonė nėra vieninga. Jei teiksime, kad 70 procentų visų Europos Sąjungos Europos Sąjunga įvežamų kiaušinių įvežami iš JAF, Argentinos ir Indijos. Ar negalime to kontroliuoti, galbūt yra kokiuose nors sutartise numatytos nuostatos, ar galima patikrinti, kaip, kaip tie gyvūnai buvo laikomi ir jei nėra neigiamos informacijos apie paukštininkystę tose kraštuose ir galbūt nėra jokios rizikos, kad bus pa, kad paplis užkrečiamos lygos, gal nėra būtinybės dėl to pergyventi. Juk paukšininkystės sektoriuje svarbiausias siekis buvo užtikrinti geras sąlygas vištoms, kad jos gyvendamos geresnėmis sąlygomis padėtų daugiau kiaušinių. Jei negalime kontroliuoti gyvūnų pašarų, tuomet vienintelė priem, priemonė yra išeitis nesudaryti sutarčių su tomis šalimis, bet kiaušinių mums reikia. Tai kur yra atsakas? Kur, tą kontrolę įvesti, gal galime apsilankyti trečiosiuose šalise ir pasižiūrėti, patikrinti, kokiamis sąlygomis e, tos tie paukščiai laikomi. Ir kas mums svarbiausia, ar mums rūpi vištus gerovė, taip, žinoma, bet galbūt ir kažkas kita, Reikia tai ir pripažinti. Kokia padėtis mano Latvijoje? Pas mus yra pirmos ir antros rušies kiaušiniai. Ne dėl to, bet, bet jie nebūtinai e, turi daugiau trynių. Nežymim, ar jie mm, kiaušiniai padėti, kiaušinis padėjo vištos, kurios buvo šeriamas GM, GMO trašomis. Tiesiog tie kiaušiniai yra didesni, žymimi kaip pirmos ir antros kategorijos. Manau, kad mes draugės su e, mokslininkais turime dar padirbėti šio klausimo, nes yra dar daug neatsakytų klausimų. Ir jei toliau eisime šiuo keliu, jei Europos Sąjungoje sukursime geresnės gerovės gyvenimo sąlygas paukščiams nei žmonėms, tai žmonės E, jiems bėgti iš Europos Sąjungos, ne tik iš Latvijos. Ačiū ponui Rubiks, o dabar žodį suteikiam poniai Köstinger. Ačiū pranešėjams už labai įdomius, įdomias prezentacijas, už pateiktus skaičius. Mums tapo visiškai aišku, su kokiom problemom susiduria šis sektorius Europos Sąjungoje. Žinoma, kad egzistuoja skirtingos valstybinės sistemos, skirtingos galimybės. Austrija buvo minėta keletą kartų šiandieną. Aš manau, kad e, mes nedidelės šalies atstovai turim užsibriežti aiškius tikslus ir turėti aiškę strategiją. Mums labai svarbu bendrauti su vartotojais ir pasakyti, kokia svarbi yra ta pridėtinė vertė ir kad mes turim daug dėmesio teikti kokybei. Nedidelės valstybės retai užsiema didelę gamybą, mums reikia rasti kitokių būdų ir manau, kad visi sutariam, kad e, apskritai rinkos situacija yra prasta, rinka patiria didelį spaudimą. E, aš e, buvau nustebinta tų visų pateiktų rodiklių, ypač sužinojusi apie tai, kokie produktai ir kokiu mastu importuojami į Europos Sąjungą. Mums reikia dar kartą peržiūrėti visus logotipus ir etiketes, kad produktai būtų geriau atsakami. Taigi norėčiau pasiteirauti komisijos, kiek komisija aktyviai dalyvaus e, reguliuodama Europos rinką, jos konkurencingumą ir siekdama pagerinti situaciją rinkoje. vyksta dėrybos dėl dvišalio bendradarbiavimo, bet to negana. Džeimsas Nikolsonas e, paminėjo, kad reikia atsižvelgti į visą pasaulio rinką ir kai ją pasižiūrim, tai matom, kad Europos šansai labai nedideli, mes negalim e, gaminti tokią žemą kainą kaip kitos valstybės. O kalbant apie investicijas ES, tai gal reikėtų padėti bendrovėms mm, padėti bendrovėms investuoti kitas rinkas, Ir jeigu taip atsitiktų, tai Europos rinka būtų sugrauta, jeigu į Europą būtų įvežama vis daugiau produktų iš tų šalių, kurios nes, nesilaiko tų pačių standartų, kaip mes Europos Sąjungoje. Ta labai svarbu suvoku. Nes galų gale mes kalbam apie mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi norėčiau, kad komisija atsakytų į mano klausimus. Dėkoju, Elizabet. Paskutinis kalbėtojų sąraše yra ponas Jaras, o paskui suteiksim žodį komisijai. Dėkoju, pirmininkė. Me, kai mes kalbėjom apie gyvūnų laikymo sąlygas, apie gyvūnų gerovę, tai uh, sužino, buvo pasakyta, kad mes per daug kalbam apie vištas, dedeklės, kad kalbėjom apie karves ir apie tai, kad geresnėms sąlygom karvės daus daugiau pieno, kalbėjom apie geresnės sąlygas, gyvūnų, gyvūnų laikymo sąlygas, bet matom, kad paukštininkystės atveju tai nebūtinai yra tiesa. bateriniai narveliai buvo laikomi kaip prasti, buvo kalbama, kad vištos laikomos e, negeromis sąlygomis, tačiau tai buvo ekonomiškai naudinga ir buvo daug lengviau auginti vištas, e, reikėjo daug mažiau išleisti pinigų antibiotikams, bet e, žinoma, svarbu rūpintis gyvūnų gerovę ir turim atsižvelgti į tai, ko išmokom praeitie. Bet taigi, jeigu gyvūnų gerovė reiškia, kad mūsų produkcijos kainos kyla ir jeigu taip nutinka visoje Europoje, tai Europos Sąjunga savo pasiblogina sąlygas. Rinkos konkurencingumas pačioje ES neiškraipiamas, bet juk turim konkuruoti ir su kitom trečiosiam šalim. Taigi, kaip galim konkuruoti? Visų pirma, reikėtų informuoti vartotoje, reikėtų skatinti vartotojus, naudoti, vartoti vietinę produkciją. Būtent taip mes ir elgiamės Vokietijoje Vokietijoje, kaip pusryčiams valgom kiaušinienę ar kiaušinį, tai vokiečiai nori žinoti, iš kur tas kiaušinis atkeliavęs, kuris buvo pagamintas. Bet kai kalbam apie maisto perdirbimą, kai kalbam apie perdirbtus produktus, pavyzdžiui, sausainius ir piragus, tai mes e, kalbam daug dažniau apie kainą, o ne apie produkto kilmę. Be to, tokie produktai nėra ženklinami. Taigi čia negalim kalbėti apie, apie vietos produkciją. Žinoma, kad e, atsakant į tyrimų klausimus, e, vartotojai visada sako, kad norėtų e, pirkti laisvai bes, laisvai auginamos vištos kiaušinį ir taip toliau, ekologišką kiaušinį, bet visai kitai pelgėsiu nuėję į parduotuvę, perka tiesiog pigiausią produktą. Taigi galim sakyti, kad ir toliau gaminsim brangesnius produktus, o tai reiškia, kad mums tiesiog reikės pasitraukti iš rinkos arba reikės perkelti gamybą ten, kur tos sąnaudos yra mažesnės tai, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie gyvūnų gerovę Europos Sąjungoje, tai apie tai reikia kalbėti ir visam pasaulį. Kaip galite apibrėžti e, ko, koks, koks yra kainos skirtumas tarp čia pagamino to kiaušinio ir, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje. Dėkoju Peteriui, o dabar norėčiau e, teikti žodį komisijos atstovai, o paskui grįšim prie mūsų trijų kalbėtojų. Ar yra komisijos atstovų? Panašu, kad ne. O, taip, yra. Atsiprašau. Pone Bonofua, jums žodis. Visų pirma, norėčiau plačiau papasakoti apie visą kontekstą, plačiau jį pristatyti. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad e, į Europą importuojama labai nedaug kiaušinių ir kiaušinių produktų, daug daugiau yra eksportuojama. Ir tą reikia supras, kad nebūtų nesusipratimų. Kitas dalykas – buvo kalbama apie tai, kad 70 procentų visos rinkos užima kiaušiniai su lūkštais. E, e, kiaušinių su lūkštais rinka yra gerai apsaugota dėl to, kad mes taikom labai aukštus standartus, apsaugos nuo salmonoliozės ir taip toliau ir labai sunku įvežti kiaušinių su lūkštu į Europos Sąjungą. Ta reikia taip pat suvokti. Uh, Tai reiškia, kad e, kalbant apie rinką 30 procentų sudaro kiaušinių produktai. Iš prezentacijų buvo aišku, kad gamybos kaštai skiriasi ir taip yra todėl, kad mes taikom aplinkosaugos, gyvūnų, e, maisto saugos ir kitus standartus vienas iš kalbėtojų paminėjo, kad e, būtent todėl pačio ES rinkoje situacija yra gera dėl e, dvišalių dėrybų. Tai norėčiau pabrėžti, kad kai deramasi dėl dvišalių, e, dvišalių kai sudaromos dvišalios dėrybos, tai tikrai derasi komisija ir kalba apie visus teisės aktus ir stengiasi, kad tie teisės aktai būtų labai panašūs. Kai kuriais atvejais mes skatinome, kad ir tose šalise gyvūnų gerovės standartai būtų tokio pat lygmens kaip Europos Sąjungoje. Buvo taip pat kalbėta apie kokybę, mūsų kokybės standartai yra labai aukšti ir e, kiaušinių propagavimo standartai yra labai aukšti, mes turim kiaušinių ženklinimo sistemą, ši sistema mums leidžia identifikuoti kiaušinių kilmę. Taigi klientas pirkdamas kiaušinius žino, iš kur jie yra ir kaip vištos augintos. Taigi mūsų ir ženklinimo, ir kokybės sistema yra labai gera. Čia kalbu apie kiaušinius su lukštu. Kalbant apie kiaušinių produktus, jie buvo minėti keletą kartų ir buvo pasakyta, kad sek, skirtingi sektoriai pageidauja, kad kiaušinių produktai būtų geriau ženklinami. Komisija atliko studiją ir tyrė perdirbtus maisto produktus. Šią studiją siekiama parengti ataskaitą ir nustatyti kaip turi būti ženklinami E, tam tikri produktai, kuriuose vienas ingredientas sudaro ne mažiau negu 15 procentų. Rezultatai bus pateikti ir bus pateiktos įvairios galimybės. Į šią studiją kiaušinių produktai taip, bus, taip pat bus įtraukti, taigi gavę ataskaitą mes pasižiūrėsim, kokių veiksmų galime imtis. Dėkuoju. Mr. Williams, please. Thank you. Ponas Williams, labai ačiū. Ačiū už klausimus. Pasistengsiu atsakyti, kiek galėdamas. Pone Maginės, jūs klausėte, kokia dalis e, e, kiaušinių miltelių patenka ES iš užsienio. Jeigu e, vadovausimės logiką, kad kainuoja pinigus e, e, džiavinti kiaušinį pasaulyje, tai tada turbūt geriau apsimoka kiaušinį džiavinti čia. E, importuojama ES yra daug kiaušinių miltelių, nes mes esame kiaušinio trinių uh, E, grinėjai vartotojai. Dauguma produktų Europą ateina per trečiasią šalis, kaip aš jau sakau. Taigi e, į tą mm, skaičiavimą neįeina Šveicarija, kurie daugiau šinių eksportuoja. Ir didžioji dalis kiaušinių iš trečiųjų šalių pas mus patenka miltelių pavydalu, sausu pavydalu. Toks buvo pirma, atsakymas į pirmą klausimą. Kitas klausimas, ponas Nikolsen klausė, kaip mes iš esmės e, elgėmės su 25 procentų uh, E, didesniais kaštais, nes tai yra trūkumas konkurencinėje kovoje. E, šiandien, ponios ir ponai, aš nesu prieš jūs e, nusiteikęs skūstis, mes nesame kaip ūkininkai, mes kiaušinių pramonė esame verslas. Mes e, žinome, kad rinkoje būna pakilimų ir būna nuosmukių. Ir kaip mūsų, kaip pramonės šakos yra prašoma pagerinti gyvūnų gerovę Europos Sąjungoje, tai mes pasakome, kad mes tą padarėme patirdami didžiulių sąnaudų. Ir e, sakyčiau, kad jeigu to paties reikalautume iš trečiųjų šalių, tai reikalautume per daug. Tiesą sakant, man visai tas pats, kokiais standartais jie vadovaujasi savo šalyse. Bet jeigu jie nori eksportuoti kiaušinius arba jų produktus į ES, jie turi vadovautis mūsų standartais. Taisyklė paprasta. Kitaip 25 procentai, 25 e, procentai didesnės sąnaudos e, mums tampa labai didelė našta konkurencinėje kovoje. Todėl dabar e, turime importo tarifus, kurie apsaugo mūsų rinką. Ir tai yra pagrįsta apsauga. Trečias dalykas, kurį norėjau pasakyti. Kaip komisijos atstovė ponė Bonifa sakė, Taip, į ES mes neimportuojame labai daug, šiuo metu mažiau negu vienas procentas e, prekių parduodamų kiaušinių yra importuojama, o eksportuojame 3,5 procentus mūsų produkcijos. Šiandien nekalbame tik apie šiandieną, mes esame ta pramonė šaka, kuri galvoja apie ateitį ir ateityje bus e, pasirašoma daug susitarimų. Tada e, turėsime dėl kainų pasitraukti iš tarptautinių rinkų ir turėsime įsileisti daugiau importuojamų prekių Europos Sąjungą, o tos importuojamas prekes neretai yra konkurencingesnės negu mūsų gaminiai. Aš žinau, kad pašarai pigiau kainuoja Pietų Amerikoje negu Europoje, todėl Argentina e, turi lyginamąjį santykinį pranašumą konkurencinėje kovoje. Bet Argentina neturi tokių teisės aktų, kokius mes turime ES ir kurių turime laikytis. Ir aš manau, kad e, tai e, mums kelia rimčiausią susirūpinimą. Taip pat buvo pasakyta, kad Europos komisija yra bandžiusi dėrėtis dėl gyvūnų gerovės pagal dvi šalių susitarimus. Deja, e, tai nebuvo daroma pagal susitarimą, e, kaip paaiškėjo su Ukraina, tas susitarimas nebuvo pasirašytas, jeigu jis būtų buvęs pasirašytas, jeigu uh, Ukraina būtų įgyvendusi salmoneliozės kontrolės programą, mes būtume uh, turbūt buvę uh, už, būtų, mus būtų užplūdę kiaušiniai su lūkštais iš Ukrainos. Turbūt ateitie kada nors tas ir įvyks. Man pasisekė ir aš kartą lankiausi prieš porą trejata metų Argentinoje. Ir ten uh, kalbėjomės su vienos bendrovės, kuri norėjo eksportuoti ES atstovais. Savininkas buvo gana pragmatiškai nusiteikęs. Jis sakė, žinau, kad jeigu aš norėsiu eksportuoti jūsų rinkas Europoje, man reikės tenkinti jūsų standartus. Ne tiek E, man privalu tai daryti, kad yra teisės aktai, bet labiau aš suprantu, kad tai reikia daryti, nes vartotojai ES e, iš manęs reikalaus, kad būtų tenkinami tokie standartai. Taigi, ką aš noriu pasakyti, pati rinka diktuoja standartus ir e, numato, kokie tie standartai turės būti ateityje. Bet lygiai taip pat vis dar reikia tos bazės. Europos, atsiprašau, bendrovės kurios nori eksportuoti į ES, turi žinoti, kad tam tikri standartai privalo būti tenkinami. Ir paskutinis mano pastebėjimas dėl ženklinimo. Kolegos kalbėjo apie geras etiketes. E, jūs žinote, kad kiekvieno kiaušinio paženklinimas, e, nurodant kilmės valstybę, gamybos e, sistemą, ūkį, būtų puiku, bet problema yra ta, kai kiaušinį išimame iš lūkšto, tai jo etiketė tampa bereikšmė. Kilmė pradingsta. E, vartotojai e, e, ar gamintojai perkantis tokius produktus juos paverčia maistu ir e, tikiuosi, kad kolegos papildys dar šiek tiek šį atsakymą. Ačiū. Michel. Ačiū. Michel Robertui dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Jau daug ką kolegos atsakė. Aš tik porą dalykų pridursiu. Manęs buvo paklausta, kas brangiau moka e, Austrijoje už aukštesnės kokybės e, kiaušinius. Mažmenininkai, vartotojai perkantys šviežius kiaušinius e, moka brangiau, bet jūs teisingai pastebėjote, kad yra sunku parduoti tokius brangesnius kiaušinius. E, E, masiniams gamintojams ir manęs buvo paklausta, koks procentas e, kepinių ar makaronų e, yra pagaminta su austriškais sausais ar e, įprastais kiaušiniais. Mažiau negu 10 procentų. Ir priežastis viena iš tokios žemos statistikos yra ta, kad trūksta e, informacijos, nedeklaruojama yra kilmės vieta. Jeigu vartotojas gautų tokią informaciją, tada gal padėtis pasikeistų. Mes Austrijoje 83 e, procentais e, pasigaminame kiaušinių tiek, kiek reikia mums patiems, Austrijos rinkai. Ir galiu sugrįžti prie to, ką jau kolegos sakė anksčiau. Mes turime vertinti vartotojų norus. Mes uždraudėme įprastinius narvelius, nes vartotojai to norėjo. O dabar norime pasirūpinti, kad Europoje vykdoma gamyba išliktų ilgalaikėje e, perspektyvoje ir mes galim užtikrinti ir maisto saugą, ir e, gyvūnų sveikatos standartus. Ačiū. Bene, grazie anche a Michel Dürzer. Adesso... Ačiū. O dabar e, apibendrinimui žodis Robertui. E, e. Viena pastaba iš mano pusės. Jau daug kas buvo pasakyta. Idea of labeling is the way to sell. Ženklinimas, pasiūlymas ženklinti yra vienas iš būdų uh, reklamuoti Europos gamą, bet to nepakanka. Jeigu jums parodyčiau lenkišką nuomonės apklausą, pamatytumėt, kad 70 procentų žmonių buvo pasirengę brangiau mokėti, bet e, ne viską tuo padarysime. Aš manau, kad reikėtų veikti dviem būdais. Viena vertus, turėtume demonstruoti produktų kokybę ir tai turi būti nurodyta etiketėse, pakuotėse, O kitas būdas yra parengti priekybos reglamentus. Yra e, pramonė jau labai daug investavusi, e, dėtos milžiniškos pastangos ir aš jaučiu tam tikrą disbalansą tarp to, ką padarė pramonė investuodama į šią sritį ir kiek vartotojai yra susipažinę su tuomis investicijomis ir jų atnešta nauda. Ta informacijos toka reikėtų užpildyti. Aš rekomenduoju informuoti, šviesti vartotojus apie e, gerą kokybę. Tai būtų naudinga mums patiems, bet tai nėra vienintelis sprendimas. Ačiū. Bene, molto bene, io ringrazio tutti e tre i nostri esperti. Puiku. Noriu padėkoti visiems trims ekspertams ir kolegams už vykusias diskusijas. Tuo baigėsi mūsų komiteto posėdis. Šiandien po pietų po šių rimtų diskusijų kitas, kiti mūsų posėdžiai vyks e, kovo 17 iki pusės 7 ir kovo 18 visą dieną. Ačiū kolegos. Ir dabar prasidės koordinatorių posėdis. E, bandysime jį pa, šiek tiek pankstinti. Ačiū.